Right. Eh, colleghi, possiamo cominciare. <clears throat> Allora, riguardo... Labas rytas, pradėsime mūsų posėdį. Praėjusį pirmadienį pakeitėme mūsų darbo atvarkę, atsižvelgdami į tai, kad buvo paskelbti nauji paskirimai ir nuo 11.30 bus uždaras posėdis, tada išklausysime kolegą Pansėri. Magrebo šalių ir Magrebo Arabų sąjungos pirmininko e, pranešimą. Taip pat išgirsime ir Ana Gomes, pranešėja ES ir Libijos bendrojo susitarimo klausimų. Šiandien dirbsime iki 19.30. Išklausysime ir komisijos narį Fiulę, kuris keisis nuomonėmis dėl komisijos 2010 metų plėtros strategijos ir e, artimiausių laikų komisija priims priemonių paketą skirtą plėtros strategijai. Na, o dabar patvirtinsime posėdžių protokolus iš rugsėjo 20 ir spalio 5 dienos, jei niekas neprieštarauja, tada laikysime, kad posėdžiai patvirtinti, darbo atvarkė taip pat patvirtinta. Pereisime prie ketvirtojo darbo atvarkės punkto 2009 metų metinė ataskaita dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje ir ES politikos šioje srityje. Sulaukėme didelio susidomėjimo, labai daug e, pakeitimų buvo pateikta 423 ir Atsižvelgiant į um, šiandienos balsavimą, mes sutarėme dėl daugelio kompromisinių pakeitimų. Šiame pranešime mes išsakome savo lūkesčius vyriausiai įgaliotiniai, poniai Ešton. Norime pabrėžti svarbiausius dalykus ir tikimės, kad šis pranešimas e, gruodžio mėnesio plenarnėje sesijoje bus patvirtintas. Pranešėja ponė Laima Andrikienė e, parengė apie 40 pakeitimų. Dabar suteiksime žodį poniai pranešėjai, kuri galės paaiškinti mums apie tai, kokių pakeitimų sulaukė ir kaip ji vertina kompromisinius pasiūlymus, dėl kurių jau buvo susitarta. Prašom žodis jums. Ah, ok. Nessuno vuole intervenire, allora prego, la, la relatrice. Žodis pranešėjai. Kalbėsiu lietuviškai savo gimtają kalbą. Mėly kolegos, Man tikrai malonu šiandien Jums pristatyti pranešimą apie žmogaus teisų padėtį pasaulyje ir ES politiką šioje srityje. Dokumentas, kurį šiandien svarstome ir balsuosime po pietų, yra svarbiausias Europos parlamento pranešimas apie žmogaus teisų padėtį pasaulyje. Keletas pastabų e, apie 2008-2009 metus situaciją, kuri turėjo įtako žmogaus teisų padėčiai pasaulyje ir apie ką mes kalbame savo pranešime. Pirmiausiai pastebėsiu, kad pranešimas apima ilgesnį negu įprasta vienerių metų laikotarpį. Laikotarpis, kuris aptariamas šiame pranešime, yra nuo 2008 metų vidurio iki 2009 metų pabaigos. Jame aptarėme ne tik tai žmogaus teisų padėtį ir demokratijos padėtį pasaulyje, bet ir ES veiksmų šioje srityje. Pastebėsiu, kad pranešime surasite ir 2010 metų žmogaus teisų pažeidimus. Manau, kad tam, kad paminėtume kai kuriuos labai ryškius faktus, iš tikrųjų nereikia laukti kitų metų pranešimo ir aš priemiau kolegų pataisas, kuriuose buvo kalbama ir apie žmogaus teisų pažeidimus 2010 metais. Pastebėsiu, kad 2008-2009 metai turi savų ypatybių. Pirmiausia, įsigaliojo Lisabono sutartis, atsirado naujos pareigybės, Europos išorės veiksmų tarnyba, kurios turės įtako žmogaus teisų padėčiai pasaulyje. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, ES buvo suteiktas vieno juridinio asmens statusas su iš to išplaukiančiomis pasiekmėmis dėl žmogaus e, teisų teismo, dėl Europos žmogaus teisų konvencijos. ES pagrindinių teisų hartija tapo teisiškai privaloma. Todėl Europo, pačioje ES žmogaus teisėms nebejotinai bus daugiau dėmesio. Kova su terorizmu ir žmogaus teisės dar viena tema. E, šioje srityje ir pasaulis, ir ES taip pat turi pasiekti geresnio derinio, geresnio balanso. Pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė nebejotinai padarė įtaką žmogaus teisėms, ypatingai skurdžiausiai gyvenančių žmonių teisėms, jų ekonominėms ir socialinėms teisėms. Apie tai irgi kalbame pranešime. Klimato kaita turi ilgalaikį poveikį žmogaus teisėms, ypatingai pažeidžiamoms grupėms besivystančiose srityse. Na ir dar tokie, tokia aplinka arba e, kaip, kaip e, modernės technologijos. Dėgiant naujas modernės technologijas atsiranda naujų žmogaus teisų pažeidimų formų. Visų pirma, informacinių technologijų srityje. Viena, vienas iš pavyzdžių - interneto cenzūra. Taigi, E, tiek apie, apie patį laikotarpį ir keletas pastabų dėl dokumento struktūros. Pranešimą sudaro skyriai, kuriuose kalbama apie ES, visos ES metinę ataskaitą dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje, ES veiklą tarptautiniuose forumuose, Jungtinių tautų žmogaus teisų taryba, ES gairės dėl žmogaus teisų, religijos ar tikėjimo laisvė, taip pat ekonominės, socialinės, kultūrinės teisės, parama rinkimams ir rinkimų stebėjimas ir taip toliau. Pranešime yra poskiriai, kurie skiriami tokioms problemoms kaip mirties bausmė, smurtas prieš moteris, kankinimas ir kitoks žiaurus, nežmoniškas ar žeminantis elgesys, vaiko teisės, žmogaus teisų gynėjai, žmogaus teisų išlygos, demokratijos stiprinimas išorės santykiuose, tarptautinė humanitarinė teisė ir naujas e, kolegų pasiūlytas e, skyrius dėl tarptautinio baudžiamojo teismo, dėl kurio buvo daugiausiai pataisų ir papildymų e, pranešimo projektui. Kaip jau minėjo pirmininkas, yra 423 pataisos ir papildymai, tikrai daug. Ir šis skaičius dar kartą įrodo, koks svarbus mums visiems yra šis pranešimas stengiausi parengti jį tokį, kad jis maksimaliai atspindėtų visą Europos parlamento nuostatas, ne tik mano politinės nuostatas ir ne tik mano politinės grupės nuostatas. E, su kolegomis iš kitų politinių grupių pavyko pasiekti kai kurios ir aptarti ir, ir, ir sutarti dėl kai kurių kompromisų, kurių yra 42, kaip pirmininkas minėjo. Ir labai tikiuosi, kad kai šiandien balsuosime e, dėl šio dokumento, tai kompromisiniai pasiūlymai sulauks paramos. Noriu padėkoti žmogaus teisų gynėjų organizacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, kurios dirbo kartu su mumis visą šį laiką rengiant dokumentą. Ir esu dėkinga už pasiūlymus ir pastabas. Anksčiau esu sakęs ir noriu šiandien pakartoti, kad nevyriausybinės organizacijos žmogaus teisų gynėjai yra pagrindiniai mūsų bendradarbiai, patarėjai ir ekspertai. Ir aš tikrai nuoširdžiai esu dėkinga jiems už e, paramą. E, E, kompromisiniai pasiūlymai visiems e, yra išdalinti ir e, aš manau, kad man nereikia jų kartoti ar, ar, ar skaityti, todėl būsiu dėkinga kolegoms, kurie dalyvaus diskusijoje, už, už jų pastabas prieš rengiantis šią popietę vykstančiam balsavimui. Ačiū. Grazie alla relatrice. La parola quindi al primo dei relatori ombra, il collega. Ačiū pranešėjai, dabar visų pirma šešėliniai pranešėjai, panas Haut. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti Laimiai Andrikiniai. Pažįstu ją daug metų, Ir noriu ypač pagirti jos darbą rengiant šių metų pranešimą iš tikrųjų milžiniškas pakeitimų skaičius. Uh, su kuriuo jie teko, jie teko susidurti ir dėl to iškyla pavos, kad pranešimas bus pernelyg ilgas, neįskaitomas, pernelyg daug um, dubliavimuose, taigi ji turėjo labai daug pasangų įdėti, kad, kad sudarytų kompromisinius pakeitimus. Noriu labai padėkoti jai už nuostabų bendarbiavimą iš jos pusės, už puikius pasikeitimus nuomonėmis žmogaus teisų pakomitį. Iš tikrųjų, ne visuomet ir, ir vertimas buvo gimtaja kalba, bet iš tikrųjų buvo toliau dirbama, nežiūrint visų kliūčių, nes labai spaudė laikas, kadangi jau gruodžio mėnesį plenarnėme posėdėje norime tvirtinti šį dokumentą. Jie atliko tikrai nuostabų darbą. Manau, kad yra ir naujovių šiame pranešime, kurias ji įdėgė, pavyzdžiui, dėl žodžio laisvės internete ar, tarkim, tarybos išvados dėl smurto prieš moteris ir vaikus, į ką jis sutelkė dėmesį, tikrai jį didžiulį indėlį įnešė šiomis naujovėmis e, žmogaus teisų pranešime. Ir manau, kad iš tikrųjų e, ir. ir Kitos frakcijos prisidėjo daug, pavyzdžiui, dėl tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo skyriaus atsižvelgiant į šių metų konferencijos e, rezultatus. Tikrai tai ypatingas indėlis į šį pranešimą. Šiais metais manau, kad yra labai svarbu ypač afete pasakyti, kad ilgus metus mes jau stengiamės, kad šis pranešimas nedubliuotų, netaptų kažkokiu tai pakaitalu um, ES e, vadovų tarybos e, pranešimui. Mes norime, kad, pranešimas, e, kad šis pranešimas leistų parlamentui užtikrinti parlamentinę kontrolę, kai eina kalba apie tarybos veiklą žmogaus teisų srityje. Manau, kad iš tikrųjų pranešėja parodė gerą valią rengdama šį pranešimą. Ir iš tikrųjų kiekvienais metais mes matome, kad um, su tais pranešimais yra vis daugiau uh, bendrų linijų besiformuojančių dėl um, tam tikrų valstybių, dėl tam tikrų žmogaus teisų gynėjų ir taip toliau. Net nežinau, matome, kokie yra balsavimo sąrašai paruošti, viskas yra sudėta. Iš tikrųjų yra rizika, kad uh, bus nuslinkta į šoną, į, su, ta daugybė pakeitimų, jeigu jau būtų patvirtinti dėl to, ką iš tikrųjų mes norime matyti šiame pranešime ir ką pranešėjas siekia padaryti, kad tai būtų politinį, politiškai efektyvus pranešimas. Kai eina kalba, pavyzdžiui, apie vyriausios įgaliotinės ir tarybos dėmesio atkreipimą į svarbiausius klausimus. Iš tikrųjų, ankstesniais metais buvo daug desnės parlamento indėlis į e, patį rengimo procesą, ypač, pavyzdžiui, Švedijai pirmininkaujant, jei teisingai atsimenu, tikrai buvo labai aktyvus vaidmuo suvaidintas tuo metu užtikti užtikrinant, kad ES pranešime būtų būtent skyrius apie parlamento žmogaus teisų veiklą. Ir mes taip švelniai priminėm kitom institucijom, kad iš tikrųjų labai svarbu, jog ES kalbėtų vienu, vieningu balsu dėl žmogaus teisų, kad tai būtų daug geresnis požiūris. Norėčiau ypatingai padėkoti poniai Andrikiniai dėl dviejų kompromisų Vienas dėl Gotsino ataskaitos, kur čia pirminis e, variantas buvo tikrai pakankamai nutolęs nuo parlamento rezoliucijos, pirminės to klausimų buvo labai sudėtinga dėrėtis dėl tos rezoliucijos, vis tik tai pavykome pasiekti konsensuso tuo met. Taigi buvo labai svarbu, kad ir šiame pranešime būtų padaryta bent jau tiek pat, kiek ir ten. Taigi aš manau, kad labai įgudusią ranką suformulavo kompromisinį pakeitimą ir aš noriu jai už tai labai labai padėkoti. Taip pat ir dėl e, GSP plus labai efektyviai padirbėta užtikrinant, kad požiūris būtų teisingas, sąžiningas į e, GSP plus. Manau, kad tikrai labai sąžiningas kompromisas būtent per, per teisingą vidurį nubrėžtas. Labai dėkoju poniai Andrikiniai. Dabar dėl um, prioritetų konkrečiai. Um, matome, kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, dėl seksualinio teisių, įvairių lytinės orientacijos gynimo nuostatų. Mes norime pabrėžti taip pat ir dėl religijos, kad mes pasisakome prieš diskriminavimą religijos ir tikėjimo pagrindų. Būtent tai akcentuojame ypač atsižvelgiant į Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos um, diskusijas ir atsižvelgiant į islamo šalių konferencijos taip pat procesus, būtent kai eina kalba apie religijos korupcijos, šmeištą um, ir, ir bausmės už tai. Mes labai svarbu, kad mūsų tekste taip pat būtų atspindžiai atitinkamai tų diskusijų. Su ponu Gomes mes taip pat kalbame apie Europos fondą demokratijai ir Europos gairių parengimo ekonominės, socialiniams ir kultūriniams teisėms ginti. Tai būtų naujovės, kurias mes pasiūlytumėm. Labai tikimės, kad parlamentas parems tokias mintis. Toliau dėl Guantanamo Turiu pasakyti, kad na, JAF rinkimai galbūt pakeis situaciją, tačiau mes norime atkreipti didesnį dėmesį į ES bendradarbiavimo su JAF vaidmenį. Ir ypač, pavyzdžiui, dėl Guantanamo sulaikymo stovyklų Manau, kad pranešime teisingai yra pas, viskas pasakyta. Mes norime, kad toliau būtent mm, kalbėti apie tas valstybės, kurios mm, socialistų požiūrio laikėsi ir, ir taip toliau, dėl tų, mm, kur tarkim dėl kalinių perkelimo, kur buvo susitarimai ir panašiai. Dabar dėl žmogaus teisų pranešimų mes tikrai gana kritiškai um, vertiname kai kurį elgesį, kai kurias valstybės narės. Um, kaip jos dirba Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje. Mes norėtumėm, kad būtų tikrai daug didesnis ryštas dirbti vardan žmogaus teisų. Aišku, svarbiausia, kad būtų gera valia, kad būtų siekiama kompromiso. Aš tikrai nekritikuoju pranešėjos, nes tikrai, kuomet mes su ja susitikome, tarp frakcijų pripažinome, kad yra pakankamai didelių skirtumų šiuo klausimu. Tačiau galiu tik apgailestauti, kad vienintelis kompromisas e, yra 24 dėl Kubos, kas iš socialistų pusės yra pasiūlyta, iš tų 42 tai yra vienintelis. Aš manau, kad kiek be būtų politinių skirtumų Ir dėl Kubos mes turėtumėm surasti tokį tekstą, kuris būtų e, priimtinas. Ir aš tikrai noriu pasisakyti, kad jeigu EPP ekspertai nori kažką, tai gal, gal, su socialistų ekspertai sutikti, kad ir šį dar kažką gal būtų galima išspręsti šio klausimu, mes tikrai būtumėm pasiryžę tai daryti, nes aš manau, kad čia tikrai mes tiesiog nuviliam patys save, ypač šio klausimu, kadangi nesugebame suformuluoti priimtino kompromiso. Taigi, Bet iš tikrųjų iš tų uh, vos ne 500 uh, viena smulkmena neturėtų uh, mums kažkaip taip sukliudyti, nes tikrai tai yra puikus darbas ir dėkoju dar kartą poniai Andrikiniai. Ačiū labai. Dabar kitas šešėlinis pranešėjas kolega Donskis. Ačiū labai, ponia pirmininkė, noriu pasveikinti poną Andrikenę, nuveikus tikrai puikų darbą, suderinus tiek daug pakeitimų šiame pranešime ir ypač dėl jo požiūrį į kompromisinius pasiūlymus. Daug kolegų pateikė pakeitimus ir dabar mes šiuo pranešimu siunčiame labai aiškę ir tvirtą žinę iš Europos parlamento tiek savo um, partneriams, tiek komisijai, tiek uh, valstybėms narėms ir Europos išorės veiksmų tarnybai. Turiu pasakyti, kad šis pranešimas yra geras žingsnis siekiant geresnio koordinavimo, teikiant uh, humanitarnę pagalbą ir uh, ginant žmogaus teisės visame pasaulyje. Aš esu Alda šešėlinės pranešėjas ir turiu pasakyti, kad mane tenkina visi kompromisiniai pasiūlymai. Kaip ten bebūtų, į galutinį pranešimą nebuvo įtraukti visų mano kolegų pakeitimai ir mes balsuosime prieš kai kuriuos pakeitimus. E, ne todėl, kad iš esmės nesutinkame su jais, tačiau todėl, kad mūsų supratimu E, kai, kai kuriais klausimais tie pakeitimai atspindi per platų požiūrį. Nekalbėsiu apie konkrečias mintis ir idėjas, tiesiog norėčiau pasakyti, kad labai vertinu ponios Andrikienės darbą ir norėčiau pakviesti visus balsuoti už šį pranešimą dėl rezoliucijos. Ačiū. Taip. Ačiū labai. Trečiasis šešėlinis pranešėjas pranešėja, kolegė Hautala. Addition... Ačiū pirmininkė. Na, šio pranešimo pridėtinė vertė, kai jis pasirodys gruodžio mėnesį, yra ta, kad jisai prisidės prie es žmogaus teisų strategijos peržiūros, kaip aukštasis atstovas yra žadėjęs. Žinau, kad komisija jau laukia Europos parlamento indėlio į šitą procesą. Uh, nors detaliai dar nėra sutarta, kaip tai bus padaryta. Na, čia aš norėčiau pasakyti, jog esu įstikinus, jog e, ES žmogaus teisų strategijos peržiūros turėtų būti labai skaidrus procesas, labai atviras procesas ir įtraukiantis, apimantis procesas. Taigi mes tikimės, kad bus e, komisijos be aukštojo savo patiktas komunikatas parlamentui bei tarybai ir mes e, iš tikrųjų užmėgsime atvirą diskusiją, kaip reikėtų atnaujinti ES žmogus teisų politiką, ypatingai atsižvelgiant į naują Lisabono strategijos sukurtą realybę. Pone Andrikienė, mano požiūriu, mano kaip šėlinis pranešėjos Pavyzdžiui, iš tikrųjų puikiai padirbėjo, aš galiu pritarti kompromisiniam pasiūlymam ir jinai tikrai buvo labai atvira taip pat daugeliu kitų pasiūlymų, kuriuos tiek aš, tiek kiti kolegos pasiūlė, pateikė. Uh, Taigi aš susitikinus, jog rezultatas bus puikus. Ačiū. Toliau pana Šulcis. Prieš mūsų akis labai geras, nuodugnus, išsamus pranešimas, kuris atspindi tuos trūkumus žmogaus teisų politikoje, kurie egzistuoja šiandien. Vis dėlto aš manau, kad reikia tam tikro tikslinimo. Turėtume kalbėti ne tik apie žmogaus teisės, tačiau kalbėti ir apie pilietinės teisės. Aš čia turiu omeny apie pasyvęją ir aktyvęją rinkimų teisę, kuri nėra užtikrinama arba kuri yra pažeidžiama kai kuriuose valstybėse. Kitas klausimas - rinkimų rezultatų um, padirbinėjimas ir iškreipimas, manipulacijos. Pavyzdžiui, tiek Rusijoje, tiek nesenas pavyzdys Ukrainoje susidūrėme su panašiais atvejais. Taigi, aš manau, kad galėtume kiek patikslinti ir um, išpolių prieš žurnalistus formuluotės. Neturėtume kalbėti tik apie Nataliją Estemirovą. Jau šiais metais aštuoni žurnalistai žuvo, buvo surinkta 40 brutalių išpolių prieš žurnalistus. Nesenas išpolis buvo įvykdytas prieš Olegą Kačiną. Yra ir kitų atvejų. Na ir kita vertus, ir šiuo atveju turime būti labai objektyvūs, vertindami Rusijos konstitucijos 31 straipsnio pažeidimus. Aš pats dalyvavau diskusijose ir turiu pasakyti, kad vis dėlto e, Rusijos supratimas apie demokratijos laisvę tikrai nėra toks kaip mūsų. Rusijoje, pavyzdžiui, buvo suteiktas leidimas demonstruoti, tačiau demonstruoti galėjo tik 800 žmonių, o kiti buvo baudžiami. Manau, kad būtent čia esame tokių trūkumų, apie kuriuos turėtume kalbėti. Ultimo intervento, l'onorevole Jegl, prego. Jėglė. Kolegė Jėglė. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai pranešėjai, poniai Andrikieniai. Noriu padėkoti ir šešėliniams pranešėjams. Aš žmogaus teisų komitete nekartą pat patyriau, kokios intensyvios diskusijos buvo svarstant šį pranešimą. Aš pati pateikiau daug pataisų. Na ir vertinant kompromisus, mes tikrai suprantame, kad um, nepavyks mums atsikratyti visų problemų susijusių su žmogaus teisėmis, tačiau vis dėlto Lisabono sutartis suteikė parlamentui naujų galių. Ir būtent šiuo ataskaitiniu laikotarpiu mes rengiame labai stiprią metinę ataskaitą. Pone pranešėja suvokė situacijos rimtumą ir aš tikiuosi, kad e, šiam pranešimui bus e, pritarta, nes tik tuo met, jei didžioji kolegų dalis pritar šiam pranešimui, mums pavyks e, sukurti tą pagrindą, kuriuo remiantis galėsime um, suformuluoti parlamento gan griežtą poziciją ir ilgalaikį požiūrį į žmogaus teisų gynimą. Kokia konkluzionė? Jeigu daugiau pastabų nėra, tai galbūt pranešė norėtų pateikti keletą pastabų arba apibendrinimų. Noriu padėkoti visiems kolegoms, e, kurie dalyvavo diskusijoje, už e, e, pastabas ir, ir, ir vertinimus. Richardas, Howitas, e, gal, aš galvočiau, kad mes iki balsavimų galbūt dar galėtumėm e, e, padirbėti dėl kompromisinio pasiūlymo dėl Kubos. E, aš neturiu jokių problemų dėl pono Obijos, dėl mūsų kolegos Obijos pasiūlymo, bet aš labai norėčiau išlaikyti tai, kas yra parašyta kompromise. Tai galbūt galima būtų tai suderinti. E, E, kitus dalykus, ką jūs minėjote dėl Goldstone pranešimo, dėl GSP, dėl e, Guantanamo. E, problemų iš tikrųjų nėra. Aš dėkinga Alde pranešėjai Leonidui Donskijui ir e, Heidi Hautalai, pona Šulcas, kuris kalbėjo apie žmogaus teisų pažeidimus Rusijoje. Taip, jūs iš tikrųjų teisus, ne tik Natalija Stemirova ir kai kurie kiti žurnalistai buvo nužudyti Rusijoje. E, ir visai neseniai buvo panašių e, į faktų toje šalyje. Mes su Heidi Hautala dalyvavome demonstracijoje rūpjūčio 31 dieną, nedalyvavome, atsiprašau, stebėjome demonstraciją, kaip Rusijos konstitucija dažniausiai gyvendinama praktikoje ir žinome, kad dabar yra sušvelnėjusi situacija, pagerėjusi. Tačiau aš dar kartą noriu pabrėžti, pranešimas yra apie 2008-2009 metus. Ir mums labai norėjosi kalbėti apie problemas, tai, ką mes matome šiandien, 2010-aisiais. Tačiau reikėjo vis tiek išlaikyti balansą. Pagrindinės laikotarpis yra 8-9 metai, o, o kai kurios dalykus iš 2010 metų mes taip pat pranešime paminėjome. Taigi, ačiū dar kartą visiems už pastabas ir e, laukiu balsavimo šiandien po pietų. Ačiū. Grazie, quindi vi ricordo In conclusione, che... Ačiū. Leiskite priminti, kad balsavimas vyks šiandien po pietų. Na ir taip pat laukiame gruodžio mėnesio plenarinio posėdžio, kur irgi vyks balsavimas šio klausimo, taip pat lauksime varnėnis aštun. O dabar yra kitas darbo tvarkės punktas, tai yra politiką tolimosios šiaurės atžvilgių, tačiau kol kas neturime pranešėjo, taigi teks padaryti trumputę pertraukėlę. Bene, possiamo riprendere. Ribadisco che il, il punto in. Kągi, tęskime darbą. Noriu pakartoti, jog dabar kalbėsime apie tvarę ES tolimusios šiaurės politiką. Kolegos, po rugsėjo antrosios dienos klausimų ponas Galeris parengė tekstą dėl tvarios ES tolimusios šiaurės politikos. Ir tai yra pirmasis svarstymas. Norėčiau iš karto suteikti žodį pranešėjų, kad jis galėtų pristatyti pagrindinės pranešimo mintis. Ačiū, ponia pirmininkė, mielos kolegės, mėly kolegos. Rengiant tokią temą kaip e, tolimoji šiaurės politika, greitai suvokiama, kiek skirtingų nuomonių yra ir kiek skirtingų politikos ryčių ši politika įtakoja. Rengdamas šį pranešimą aš pabandžiau rasti balansą tarp e, tarybos e, išvadų 2009 metų, komisijos um, išvadų 2008 metų ir bandžiau parodyti, kaip sukuriama ES veiksmų pridėtinė vertė. Arktės srityje, Arktės regione ir tose šalyse, kurios ribojasi su Arktimi, geopolitinė situacija yra gan sudėtinga. Ir um, šiuo metu ES neturi Arkties pajūrio. Um, Grenlandija nepriklauso Europos Sąjungai, tačiau Danija, Suomija ir Švedija yra tarsi ES atstovės Arkties regione. Islandija, kaip šalis kandidatė, taip pat turi prieigą prie um, Arkties regiono ir yra daug įvairių partnerysčių su Arkties regiono kaimynėmis. Arkties regione iškyla tokios problemos kaip e, bandymas susidoroti su klimato kaita, klimato atšilimu. Ir rengdamas šį pranešimą aš jau iš pradžių sutariau su šešėlinės pranešėjais dėl svarbiausių punktų. Mes kalbėjome ir su kitomis interesuotomis šalimis. Pirmajame, trečiajame punkte aš kalbu apie Europos Sąjungą ir politikos sritis. Pabrėžiu, kad kai kuriuose srityse uh, ši politika yra visa apimanti, tačiau aš pabrėžiu ir ES politiką konkretiems žmonėms. Europas tengiasi sukurti stabilumo ir taikos atmosferą Arkties regione. Svarbu tausiai naudoti um, gamtos išteklius, tinkamai organizuoti transporto politiką. Uh, Aš stengiausi, kad būtų atsižvelgta į su Arkties regionu besiribuojančių valstybių prioritetus. Šio pranešimu siekiama siūsti politinį signalą, siekiant ieškoti kompromisinio sutarimo. Aišku, mes nesame tiesioginiai Arkties regiono kaimynai, todėl tiesiog ne, negalima, negalima kalbėti labai garsiai ir svariai, tas mūsų gal, balsas nėra toks svarus, tačiau vis dėlto turime stengtis, kad ES tolimuosio šiaurės politika būtų tvari, siekiant geresnio ten gyvenančių žmonių gyvenimo. Pabrėžiu žvejybos politikos, e, gamtos išteklių politikos naudojimo svarbą. Turime kalbėti ir apie technologijų lygmenį e, Šiame pranešime aš e, remiuosi ir tarptautinės e, jūrų transporto organizacijos rekomendacijomis, e, taip pat Arkties tarybos darbo grupių rekomendacijomis. Turiu pasakyti, kad 40 procentų visos pasaulio laivų flotel, flotilės kontroliuoja Europos Sąjunga. Todėl protingas e, laivų transporto politikos formavimas yra taip pat labai svarbus. Svarbus ir ES ryšiai su Rusija ir Norvegija ir sutartys su šiomis šalimis. Turime suderinti vienodus techninius e, standartus, o tai tiesiogiai susijęs su um, gebėjimu keistis technologijomis atsižvelgiant į visų šalių interesus. Taigi aukščiausių technologijų mainai yra labai svarbus klausimas, nes penktadalis e, visų gamtinių dujų išteklių plyti būtent Arkties regione. E, siekiant sumažinti CO2 išlakų kiekį, šis faktas tikrai yra svarbus. Aš pabrėžiu ir apie e, tvarę socioekonominę plėtrą. Turime tolimosios šiaurės politiką suvokti kaip e, galimybę pagerinti ir čionykščių gyvenim, gyventojų gyvenimo sąlygas. Mes e, turime atsižvelgti į šiaurės gyventojų kasdieninį gyvenimą ir aš rengdamas šį pranešimą kalbėjau su viena čionykščia gyventoja, kuri pabrėžė, kad ji tikrai nenorėtų gyventi muziejuje, ji nenorėtų, kad Arkties regionas būtų paverstas nacionaliniu rezervuaru, tačiau ji norėtų, kad e, čia vykdoma politika būtų tvari. Kalbėjo savo pranešime kalbu ir apie valdyseną, noriu pabrėžti Arkties tarybos e, svarbą. Norėčiau, kad Arkties taryba priimtų griežtesnius sprendimus, kalbėtų aiškesnių balsų. Ir aš pasisakau už tai, kad mes kaip Europos Sąjunga gautume nuolatinio stebėtojo statusą Arkties taryboje. Likščiol e, to nebuvo o įsigaliojus Lisabonos sutarčiai mes tiesiog įgauname naujų galių ir būtų e, protinga, jei turėtume nuolatinio atstovo vietą šioje taryboje. Mano išvados šiame pranešime yra tokios. Pirmiausia, aš Norėčiau, kad Mare generalinėme direktorate būtų įsteigta tokia struktūra, kuri nuolat svarstytų e, tolimosios šiaurės politikos ir Arkties regiono klausimus, e, nes e, daugelis ES politikos ryčių yra labai svarbios formuojant šiaurės politiką. Aš rekomenduoju numatyti bendrojo finansavimo programas e, Arkties regionui, numatyti bendrus projektus e, su Arkties regiono kaimynėmis, ypač mokslinių tyrimų srityje. Taip pat aš pasisakau už tai, kad būtų įsteigtas Arkties informacijos centras. šis centras būtų svarbus e, visoms suinteresuotosioms pusėms, tiek e, tiems, kurie e, susiję ar gyvena Šiaurėje, tiek ES gyventojams. Taip pat pabrėžiu Galilėjo projekto svarbą. Aš manau, kad mūsų siunčiami signalai galėtų tapti puikiu pagrindu bendradarbiavimui su Arkties regionu, ypač e, stengiantis užtikrinti aukštus aplinkos apsaugos standartus. Manau, kad ES šiandien e, daugiau nei bet kada gali būti labai svarbi e, šiaurės šalių partnerė. Ir Turiu pasakyti, kad aš iš kolegų sulaukiau labai įdomių pasiūlymų, tačiau man nepavyko jų visų integruoti į pranešimą, nes jų tikrai buvo labai daug. Aš atsižvelgiau į šešėlinių pranešėjų pasiūlymus, aš aišku ir pats dar nu, koriguosiu šį pranešimą. Na, kaip jau minėjau, mano galios tikrai yra ribotos. Noriu padėkoti visiems kolegoms e, pateikusiems savo pasiūlymus. Aš tikiuosi gyvų debatų ir mes dar, aišku, tobulinsime ir tikslinsime šį pranešimą. Ačiū. Grazie, kolega Galer. La... Ačiū. Pone Galer. Dabar noriu pakviesti šešėlius pranešėjus. Pirmasis, pirmoji tiek ansari. Ačiū labai pranešėjau galerį. Kiinnostava raportti. Na kągi, pranešimas labai kruopščiai parengtas ir labai įdomus. Akivaizdu, kad ponas e, Gelar iš tikrųjų labai stengiasi rengdamas pranešimą ir, ir asmeniškai suinteresuotas šią temą. Analizė kritinės pastabos iš tikrųjų e, aiškiai parodo jau pačioje pranešimo pradžioje, kad e, arktiniai regionai mums turėtų rūpėti labiau už daugelį kitų, būtent dėl klimato kaitos. Tačiau e, man šitą mintis nelabai primtina. Aš manau, kad kertiniai pasikeitimai Arktikos regionuose pirmiausiai yra sąlygoti pasaulinės ekonomikos. Ir gamtiniai ištekliai Arktikoje yra būtent tie ištekliai, kuriuos dabar taikosi daugelis, norėdami juos eksploatuoti. Ir tiek klimatas, tiek pasaulinė ekonomika be abejo tarpusavį yra susiję, tačiau e, e, problemoms spręsti reikalingos skirtingos priemonės. Taigi, pirmiausia, reikėtų kelti klausimą, kokiu ekonominiu pokyčiu reikėtų pasaulyje. Reikėtų kalbėti apie tai, kad žmonės e, norėtų prieiti prie arkties išteklių ir juos eksploatuoti. Be abejo, tai yra gana savotiškas požiūris. Šiaip jau pasaulyje turime daug liūdnų arba neramių naujienų, tačiau Ataskaitoje taip pat yra daug pozityvių minčių. Pavyzdžiui, Arkties regionas yra labai taikus ir labai stabilus regionas. Ir mes apie tai daug kalbėjome su ponu Geller. Na ir be abejo buvo užsiminta apie tai, jog reikėtų pasiekti sustarimo e, tarp Norvegijos ir Rusijos, kaip pasidalinti gamtinius išteklius, kaip juos eksploatuoti šioje srityje. Konfliktas tęsiasi jau apie 40 metų. Na ir iš tikrųjų, Arkties regiono specifika yra ta, kad yra daug e, tarp valstybinės veiklos, e, nacionalinių sienų, nacionalinių valstybių koncepcija apskaitai yra gana nauja tame regione. Pavyzdžiui, samių e, tauta įstikinusi dabar, kad Europa neturi sienų. Tiesą sakant, tai galėtų būti neblogas pagrindas ir Europa iš tikrųjų turėtų kelti savo svarbų uždavinį toliau stiprinti pasitikėjimą. Aš manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių dalykų šiais laikais. Mes nenorime primesti kažkam tai savo valdžios ar jėgos, mes norime kurti pasitikėjimą. Tai labai svarbi mintis, labai svarbus požiūris. Mes žinome, kad Rusija nenorėtų, jog ES dalyvautų šiuose procesuose vykstančios arkties regionuose. Kanada taip pat gana kritiškai žiūri, tačiau mes manome, kad būtent pradėti reikėtų nuo pasitikėjimo stiprinimo. Taip pat e, ataskaitoje arba pranešime labai teisingai yra pastebėta, kad Arkties taryba turėtų įgyti daugiau svorio, nes Arkties taryba bent jau šiame laiko momente yra, na, be ne vienintelis uh, tarptautinis forumas, kuriame susakties region besiribuojančios valstybės gali kažkaip bendradarbiauti tarpusavėje. Taip pat ten dalyvauja ir vietinių gyventojų atstovai. Taigi tai yra unikalus darinys ir, ir jį reikėtų stiprinti. E, ta prasme, komisija turėtų padaryti viską, ką jinai gali, siekdama sustiprinti Arkties tarybą ir jos vaidmenį tai būtų vienas iš svarbiausių uždavinių, nes kol kas nėra net sukurto sekretariato, yra daug kitų problemų. Taigi ES turėtų siekti nuolatinės stebėtojos statuso Arkties taryboje. Tai yra labai svarbus klausimas, kuriuo reikėtų toliau darbuotis. E, Baronė Nešton e, taip pat daug jėgų ir dėmesio skiria siekiant šio tikslo. Arties taryba yra svarbus darinys ir ES galėtų dėti daugiau pastangų, plėtodama bendradarbiavimą su JAV, su Kanada, su, su Rusija. Vėlgi, pirmiausiai turėtumėm siekti stiprinti pasitikėjimą. Turėtų būti kuriami mokslinių tyrimų tinklai. Jie turėtų būti toliau plėtojami ir stiprinami, tai yra labai svarbu ir tam reikėtų rasti papildomą finansavimą, nes ir Italija, ir Norvegija, ir Suomija, ir Vokietija, ir daug kitų valstybių, beveik visos valstybės narės, tiesą sakant, atlieka tam tikrus arkties tyrimus, tačiau šie veiksmai nėra gerai koordinuojami. Šiame pranešime taip pat norėčiau pamatyti šiek tiek daugiau akcentuojama šiaurinė dimensiją ir, e, tą vadinamai, langą į arkti. E, kodėl? Todėl, kad šiaurės dimensija ir ypatingai logistinis aspektas <clears throat> yra be ne konkrečiausi bendradarbiavimo formai kur ES gali bendradarbiauti su Rusija. Mes to galbūt netaip e, daug išgirstame per naujienų laidas, tačiau iš tikrųjų bendradarbiavimas vyksta konkrečiai, vaisingai. Ir šiaurės dimensijos e, bei to lango į arkti vaidmuo turėtų būti toliau stiprinamas. Taip pat turėtumėm e, labiau akcentuoti tai, jog ES turėtų imtis lyderės vaidmens, pavyzdžiui, vertinant klimato kaitą Arkties regionuose. Vėlgi tai yra labai svarbu, pirmiausiai stiprinant pasitikėjimą. Ponas Galer daug kalbėjo apie informaciją. Mums reikia daugiau ir patikimesnių duomenų nes šiaip ar taip kalbame apie daugia šakį, daugia disciplininį mokslinį požiūrį. Ir čia galiu tik tai pritarti, ponai Galar, kad iš tikrųjų Arkties informacijos centras galėtų būti įsteigtas, pavyzdžiui, Laplandijos universitete. E, jis šiaip ar taip jau yra veikęs kaip skėtinė organizacija, tarpuojantis šiame kontekste. Uh, Taip pat labai teisingai pranešime pastebėta pastebėtos vietinių gyventojų populiacijos, tačiau <clears throat> mažai užsiminta apie vietinės genteles, tauteles. Ir tai mano akimis yra trūkumas. Jeigu mes kalbame apie pasitikėjimą, stiprinimą, pasitikėjimą, to pačiu ir Europos Sąjunga projektais, tai mes pirmiausiai turime be abejo atsižvelgti į vietinių gyventojų, tiek, tiek e, vietinių tradicinių, autochtoninių tautelių interesus, tiek šiaip e, vietinių gyventojų, kurie kai kada pamirštami. Pavyzdžiui, mes turėtumėm uh, priimti domen tokio ūkininkavimo šaką kaip uh, šiaurės elnių augintojai. Um, šiaurės elnių auginimas uh, arba briedžių auginimas, e, e, žvejyba, uogų rinkimas, visą tai gali būti nemažiau svarbus e, ištekliai, kaip ir naftos ištekliai. Ir tai labai svarbu paminėti, kadangi vietiniai gyventojai dažnai jaučiasi nusivylę apribojimais, kurį taikome kai kuriems e, iš aktis regionų gaunamis produktams. E, bet kuriuo atveju manome, kad reikėtų geresnio dialogo su autochtoninėmis tautomis, taip pat su tiesiog vietiniais gyventojais gyvenčiais tose teritorijose. Čia atsiveria daug galimybių Europos Sąjungai. Taigi, bendrindama, norėčiau padėkoti pranešėjai ponui Galler. Ir manyčiau, kad e, pranešimą galima būtų dar šiek tiek padailinti, apšlifuoti ir tada jis iš tikrųjų e, sukurtų didžiulę pridėtinę vertę. Ačiū. Toliau Jatin Maki, kitas pasisakymas. Sorry for pronunciation. Da, atsiprašau, kad gal negražiai ištariau jūsų pavardę. Ačiū. Mm, pirmininkė, suomiškos pavardės, Jatin Maki, Jekansari, nėra tokios jau lengvos ištarti Jūs labai gražiai ištarėte. Ačiū. Noriu padėkoti ponai Galeriui už jo pastangas parengiant pirmąjį Europos parlamento pranešimo projektą dėl ES politiką tolimoje šiaurėje. Manau, kad tai yra istorinis momentas ir tikrai pribrendo laikas tai padaryti. Uh, Noriu taip pat padėkoti jam už ryštą bendradarbiauti su šešėliniais pranešiais. Bendradarbiavimas buvo puikus. Esu labai dėkinga jam už tai. Esu patenkinta pono Galerio pranešimu. Jame yra puikių elementų. Tačiau norėčiau aptarti tris dalykus. Visų pirma, šiaurės dimensijos politika. Arkties politika turi būti plėtojama kaip šiaurės dimensijos, kuri jau egzistuoja, neatskiriama dalis. Kadangi ES būtent jau turi tokią egzistuojančią politiką. Esu tvirtai įsitikinusi, kad Arkties politika turi būti plėtojama kaip neatskiriama dalis to, ką mes jau esame, ne, ką jau mes esame nuveikę, kad tai nebūtų atskiriama į visiškai atskirtą politikos sritį. ES taip pat vykdo labai svarbų bendarbiavimą šiaurės dimensijos kontekste, ypač dėl brandolinio saugumo, atliekų tvarkymo, energijos e, efektyvaus vartojimo, taip pat socialinės gerovės netgi. Uh, aišku, yra visuomet bendradarbiavimo plėtojimo potencialas. ES šiaurės dimencijoje dirba kartu ir Arktės valstybės, kadangi Rusija, Norvegija ir Islandija ten dalyvauja. Jos yra labai svarbios partnerės kai nekalba ir apie ES Arktis politiką. JAF ir Kanada taip pat bendradarbiauja, kadangi jos turi stebėtojų statusą šioje politikoje. Antras dalykas, ką norėjau pasakyti, tai būtų Arkties informacijos centras. Mes turėtumėm siekti, kad Arktis informacijos centras e, būtų perkeltas į konkretesnį lygmenį. Aš ir šiame komitete sakiau ir kitomis e, progomis, kai eina kalba apie teisę, kur aš kalbėjau, kad labai svarbu yra rinkti informaciją apie kintančią aplinką Arktis regione, labai svarbu rinkti informaciją ir kitais klausimais be ES institucijų Europos Arktis informacijos centras e, ir, ir kitos ES institucijos turėtų tarnauti ES e, visuomeniai piliečiams. Ir kaip kolegė Lyza Jakonsari pasakė, aš labai sveikinčiau mintį, šį centrą įsteigti pačioje tolimiausioje šiaurėje, kad jis galėtų bendarbiauti su Laplandijos universitetu, kadangi būtent jie turi mokslo tyrimų visus pajėgumus ten ir, ir tikrai galėtų tas centras glaudžiai bendarbiauti su jais. Ir trečias dalykas. Kalbėčiau apie vietos gyventojų teises. Turime nepamiršti apie vietos gyventojus, kai galvojame apie ES Arkties politiką. Samių galimybės išsakyti savo nuomonę ES lygmenių yra labai ribotos, bet reikia, ne, aišku, nepamiršti uh, vadovų sutikimo, uh, dialogo su samiais ir 2008 metų Arkties komunikatų. Tikrai reikia tą dialogą pakelti aukštesnį lygmenį ir atėjo laikas tikrai ir daryti tai, kas yra jau pasiūlyta. Taip pat reikia pabrėžti, kad samių atstovavimo Suomijoje, kad Samių yra ir Suomijoje, ir Švedijoje, tačiau jie neturi savo atstovybės Bruselėje. Apie tai būtų galima pagalvoti. Taigi, vietos gyventojai, Arkties politika kaip šiaurės dimensijos dalis ir Arkties informacijos centras. Tie trys dalykai galėtų būti stipriau akcentuojami, tačiau pranešimas bendrai vertinant yra puikus. Ačiū ponui Galerį. Bene, la parola alla collega Lösing, prego. Kollegin Lösing. Ja, auch ich möchte mich bei dem... Aš taip pat e, norėčiau padėkoti pranešėjui, labai dėmiai perskaičiau šį pranešimą. Ir taip pat e, turiu pasakyti, kad jūs, ponia Galeri, kalbate tiek apie politinius, apie geopolitinius e, aspektus, kalbate apie saugumo klausimus. Mm, na, o mano supratimu vienas dalykas, ko trūksta ir kas yra labai svarbu, tai yra visų šių aspektų sąsaja ir jų persipinimas poveikis mm, vienas kitam. Mm, šio regiono tarša tiesiogiai susijusi su gamtinių išteklių naudojimu ir jūrų transporto infrastruktūros plėtra. pramoninė žvejyba tiesiogiai susijusi su jautrių ekosistemų pažeidimu ir galbūt net jautrių ekosistemų e, rušių išnykimu. Taigi tai yra tos, tas neišvengiamas santykis, neišvengiama koreliacija, apie kurios balansą taip pat turėtume kalbėti. Man aišku, kyla klausimas, gal yra ir kitų dar mano nepastebėtų aspektų. Aš suprantu, kad ES nori intensyviau veikti Arkties regione, pirmiausia dėl to, kad tirpsta ledynai, tačiau dar ir dėl e, ten esančių gamtinių išteklių, dėl e, transporto galimybių ir dėl galimybės e, gauti pelno veikiant Arkties regioninę. 2008 metų komisijos strategijoje yra kalbama apie tai, kad reikėtų išnaudoti didelius e, angliavandenilio išteklių rezervus Arkties regione. Mes dar nedaug kalbėjome būtent apie šį klausimą, tačiau šis klausimas susijęs ir su um, geopolitinė Arkties regiono svarba. Uh, Kanada, JAV, Rusija, Norvegija jau pradėjo militarizuoti Arkties regioną. JAV karinės jūrų pajėgos dar 2008 metais dislokavo savo um, dalį pajėgumų Arktės regione, rengiamos įvairios logistikos programos, uh, rengiami tyriamieji darbai ir uh, mano minėtos valstybės uh, savo strategijose numato galimybę įsteigti nuolatinių karinių buveinių štabus. Norvegija padidino savo pajėgas nuo 5000 iki 9500. E, Rusija taip pat turi savo karinių interesų Arkties regione. E, Turime nepamiršti klimato kaitos iššūkių. Manau, kad e, ir noriu pabrėžti, kad to man pritrūkto, pr pritrūko pranešime. Mums reikia kalbėti apie klimato kaitos e, poveikį arkčiai. Negalime toliau taip intensyviai naudoti iškastinio kūro. ES e, kairieji mano, kad e, aplinkosauginės organizacijos, tame tarp ir Vokietijos aplinkosauginės e, organizacijos turėtų paskelbti moratoriumą iškastiniam kūrui gaunamam iš Arkties regiono. Dažnai Buvo kalbama apie tai, kad e, teisinis Arkties statusas yra kiek kitoks, tačiau tie argumentai manęs neįtikina. E, manau, kad turėtume kuo greičiau pasirašyti susitarimą su Arkties regiono valstybėmis ir reikėtų paskelbti moratoriumą uh, um, Arkties regiono gamtos ištekliams naudoti. Manau, kad tas susitarimas nepasirašomas dėl to, kad trūksta politinės valios. Aišku, buvo kalbama ir apie vietinių gyventojų situaciją. Aš e, manau, kad turėtume e, stebėti ir e, kitus pasaulio regionus ir turėtume pagalvoti, kaip um, gamtos išteklių naudojimas veikia čionykštį tas bendruomenės. Jei bandysite ieškoti visame pasaulyje pavyzdžių, tai vargu ar rasite tokių pavyzdžių, kai gamtos išteklių naudojimas pagerina vietinės bendruomenės šioniukščių gyventojų padėtį. Manau, kad mes turėtume um, pradėti gyvą dialogą su Arkties regiono gyventojais, su žemdirbiais. Aš baiminuosi, kad vis dėlto gamtos išteklių naudojimas tik neigiamai paveiks Arkties regiono gyventojų gyvenimą. Na ir dabar paskutinis uh, šešėlinis pranešėjas, ponas Taleris. Enan, herra prezident. Ja jeigu liuvate, ma jätkan. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu e, kalbėti trečia e, Arkties regiono kalba, e, jau buvo kalbėta vokiškai, estiškai. Aš noriu pabrėžti keletą dalykų, kurie itin svarbus e, Europos parlamento žaliųjų frakcijai. Mes manome, kad geriausias būdas e, apginti Arkties regioną būtų pasirašyti tarptautinę sutartį, kurioje būtų mm, privalomosios nuostatos. Reikia ir mažų žingsnių, tokių kaip Europos reglamentas dėl juodosios anglies e, išlakų, dėl šių anglies išlakų reguliavimo. Kalbant apie natūralius gamtos išteklius ir apie naftos ir e, dujų gavybą. Aš manau, kad žmonija dar nepasirengusi tokiam žingsniui, ji nepasirengusi e, išgauti natūralius gamtos išteklius tame regione ir galbūt net žmonija yra perdėm gopši. Ir kaip kolegė Liozink kalbėjo, ta teisinė bazė mm, šiaurės pusrutulyje ir pietų pusrutulyje skiriasi. Tačiau reikia kalbėti ir apie geologinės, e, geologinius skirtumus. Galbūt reikėtų konsultuoti su teisininkais, tačiau šiuo metu galbūt pritrūksta politinės valios, leidžiančios pasirašyti panašius tarptautinius susitarimus. Žaliųjų frakcija pateikė savo pasiūlymus, tačiau nesulaukė atgarsio. Mes siekiame gauti stebėtojo statusą Šiaurės taryboje ir Norvegijos atstovai praėjusią savaitę išreiškė savo paramą tokiam mūsų pageidavimui. Suomiai ir švedai laikosi panašios pozicijos, tai yra remia mūsų sieki. Uh, Panašu, kad e, įvyks tam tikrų pokyčių Arkties taryboje. Aišku, Arkties e, taryba neturi nuotolatinio sekretariato, tačiau Europos e, Sąjunga galbūt galėtų pateikti tam tikrų biurokratinių pasiūlymų Arkties tarybai. Aš pritariu ir kolegų pasis, pasisakymams įsteigti Arkties informavimo centrą Rovanemi Suomijoje. Manau, kad svarbu keistis informaciją. Europos teisingumo teismas neseniai e, prieėmė sprendimą byloje, kurioje buvo pasisakyta prieš mūsų tikslus. Europos konservatoriai rengėsi pasiūlyti svarbių pasiūlymų susijusių su jūrų transportu. Manau, kad šis pasiūlymas bus labai geras ir sulauks paramos. Kalbant apie Amerikos ir ir Rusijos karinių pajėgų dislokavimą, manau, kad reikėtų didesnio reguliavimo gamtos išteklių gavybos srityje, kad e, ne tik Rusijos atstovai veiktų ten. E, na ir baigdamas noriu pabrėžti ponios Jatenmeki mintis apie čionykštės bendruomenės. Samiai gyvenantis ES teritorijoje e, turi savo balsą sostinėse, tačiau reikia užtikrinti, kad pavyzdžiui, lyginant su Kanados čionykštėmis bendruomenėmis, vis dėlto e, samių tauta e, neturi savo atstovybės Arkties taryboje. reikėtų išspręsti kai kurios formalumus ir Arkties tautelėms suteikti tokias pačias teisės, kaip Kanada, pavyzdžiui, suteikia e, savo čia nykštėms bendruomenėms. Tiek noriu pasakyti ačiū. Ačiū. Dar sąrašę turiu. Tris pavardas. Ponas Šulc, ponas Landsbergis ir ponas Hautala. Tiesiog noriu paprašyti jūsų kalbėti šiek tiek trumpiau negu iki tol kalbėjusiai. Ačiū pranešėjui. Šis pranešimas labai svarbus ES, tačiau ta svarba ne visada tinkamai uh, E, suvokiama. Zipris e, ataskaitoje pabrėžiama, kad ir Kinija turi savo interesų Arkties regione. Na, o man iškyla klausimas, ko ES pasieks e, gavusi tą savo stebėtojo statusą Arkties taryboje. Ar jai pavyks lygiomis jėgomis kovoti su didžiosiomis uh, šalimis, kurios taip pat siekia turėti savo galių Arkties regione. Jau dabar matome ginklavimosi pastangas. Rusija stiprina savo pozicijas šiame regione. Turėtume kažką, kažkokiu veiksmu imtis. La, la parola kolega Landsberg. Dėkuoju. Liupan Landsbergis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dokumentas, kurį parengė ponas Michelis Skaleris dėl ES požiūrio į tolimosios šiaurės regionus, iš tikrųjų yra labai svarbus tiek Europos, tiek pasauliniai ateičiai. Šiais laikais daug įtampos pasaulyje ir mums nereikia naujų įtampos žydinių. Yra dabar galimybė išsakyti ir šitos nuogastavimus. Kadangi pranešėjas tinkamai pabrėžė tarptautinį bendradarbiavimą, šitos įti viskas gerai, tačiau tarptautinė konkurencija ir tos susijusios problemos e, nesispindi šiame pranešime. Ir čia aš išvelgiu spragą. Todėl aš Michaeliui siūlyčiau užpildyti šią spragą ir išsakyti čia kylančius ES nuogastavimus. Tikiuosi, kad mano pastaba dar nėra per daug pavėluota. Aš sakyčiau, kad bent jau H e, preambulės punktą mes galėtumėm papilti. Aš pacituosiu. Štai tokį pasiūlymą. already expressed or eventual claim of certain states to sovereignty on Arctic Ocean spaces, including those of bottom, water, or ice may cause problems or even the conflict between them. And when the new period of colonial redistribution of parts of the globe is to be prevented, etc. Ir taip toliau. Mes manome, kad tokius uh, ar panašius nuogastavimus turėtumėm šiame pranešime išstatyti, išsakyti. Kągi, Dėkoju toliau paskutinį kalbėtoją ponę Hautalą. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pritarti panutarian ir e, jatenmekį pastaboms, kad galėtumėm šiek tiek daugiau pakalbėti apie vietinius gyventojus. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų yra daug mažų tautelių ir gentelių, kurios gyvena Arkties regione. ne tik tai, pažiūrėjau, būtų galima paminėti e, Hantus, Mansius ir kitas tauteles e, Suomijos arkties regione. Ir negalima pamiršti žmogiškosios dimensijos būtent šių e, tautelių. Taigi mes ES galėtumėm akcentuoti tą faktą, jog būtina išsaugoti jų kalbas, jų kultūrą, perduoti tai ateities kartoms. E, ir tokiu būdu užtikrinti, kad žmonės, kurie kalba dabar tom e, pakankamai retom vietiniam kalbom, e, galėtų išsaugoti savo kalbas ir perduoti jas savo ainiams. Taip pat e, įžangoje kalbam apie daugybę sustarimų, konvencijų ir panašiai, tačiau manau, kad galėtumėm pakalbėti taip pat ir apie samius e, sutarimus dėl samių kultūros tautos, taip pat e, tarpinės darbo organizacijos tam tikras sutartis, kurios suteikia skirtinės teisės vietiniam tautelėm e, į žemę ir į tam tikrą veiklą tose regionuose. Ačiū. Dabar komisijos trumpas pareiškimas. Ponas Kancės. Ačiū. Pirminkė, komisijos vardu noriu pabrėžti visų pirma, e, tai jog esam labai patenkinti tuo, kad e, čia parlamente yra, parengta tokia, e, yra parengtas toks pranešimas. Mums labai svarbu išgirsti tam tikrų minčių ir gairių, jeigu norite, tam, kad būtų galima toliau įgyvendinti ES aktis politiką ne tik tai iš komisijos perspektyvos, bet taip pat ir e, būsimosios e, ES e, vardu. Taip pat reikėtų pabrėžti, jog e, e, turbūt puiku yra tai, kad šioje, šiame pranešime atsispindi tiek daug svarbių aspektų su Arkties regionu. E, Na, šiaip jau noriu užsiminti apie keletą klausimų, kurie buvo paliesti šiandieną. Vienas iš jų tai būtų tas faktas, jog reikėtų stiprinti ir propaguoti e, tą idėją, jog e, šiuo regionu suinteresuotas ne tik tai pakrantės valstybės, mes patys savo pakrantės zonų kaip ir neturime e, akis regione. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį jog mes esame arkties um, darinys, e, arkties politinė jėga ir vienai par kitaip mes turime e, turėti savo balsą, turime turėti galimybę pasisakyti, kai kurios valstybės bestengiasi atimti mums tokią galimybę. Tačiau nepamirškite, kad e, Islandija stovi ant ES slengščio ir kai jinai to situacija radikaliai pasikeis. Na, taip pat kai kurie gerbiami parlamentų nariai kalbėjo apie šiaurinę dimenciją. Šiaurinė dimensija Europos Sąjungoje. E, iš e, tikrųjų yra labai reali politika ir labai naudinga formuojant ES šiaurės regionų politiką, tačiau tą pasakęs norėčiau taip pat pripažinti du dalykus. E, šiaurės dimensija nėra vien tik tai ES politika. Tiesą sakant, 2006 metų jinai nustojo būti tokia. Tai yra dabar bendra politika draugė su Norvegija bei Rusija ir Islandija. Ir politika, kurią siūlė komisija, o, ir nuo 2006 metų komisija būtent tai daro, taryba tam pritarė ir uh, uždegė žalę šviesą. E, akties politika, kurią vykdo sąjunga, apima visą arkties zoną, kitaip sakant, visą šiaurės poliarinį ratą. Manau, kad tai turi atspindėti ataskaitoje. Kita vertus, mes turime taip pat pabrėžti tą faktą, kad ES yra arktinis darinys arba arktinė politinė jėga kuri turi savo teisės ir savo interesų Arkties regione. Toliau nebenoriu plėtotis, bet pasakysiu tik, kad mes pritarėme tam, jog iš tikrųjų apie tai reikia kalbėti, yra svarbu. Ir be abejo, svarbu taip pat plėtoti dialogą su vietiniais gyventojais tiesą sakant, negalima būtų teikti, kad e, su Samių bendruomenė mes nepalaikome dialogų. Iš tikrųjų, tai yra ES gyventojai, ES dalis ir mes be abejo e, vertiname šį faktą, atsižvelgėme į tai. Tačiau reikėtų kalbėti apie platesnę politiką, kurie apimtų visas e, tauteles ir genteles gyvenčias aktis regione. Tiesą sakant, planuojama ateitie konferencijų E, kuriuose būtų kalbama apie visų vietinių gyventojų, vietinių tautų interesus e, arba kylančius iš klimato kaitos arba sąlygomis jų geografinės padėties, tai yra nuošalumo. Mes taip pat e, ketiname ten aptarti švietimo, sveikatos priežiūros klausimas, ugrofinų tautos Rusijos federacijoje turi savų problemų ir apie jas mes taip pat kiname kalbėti. Bet to negalime nesutikti su tuo, kad parlamentas e, ragina komisiją įsteigti tarnybas specialiai arkties e, regiono reikalams. Mes e, iš tikrųjų su pasitenkinimu pažymime, kad į tai parlamentas atsižvelgia. Komisija yra jau tai minėjusi. Ir e, es taip pat turėtų vaidinti svarbu vaidmenį, nes mes čia kalbame galų gale apie suverenės valstybės, e, kurios yra ES partnerės ir kurios egzistuoja jau daugybę metų. Ačiū. Noriu priminti jog lapkričio 15 yra galtinis terminas, e, trečią valandą po pietą yra galtinis terminas pateikti jūsų pakeitimus. Atsiprašau. Oi, pamiršau, e, suteiktim žodį apibendrinimams ir išvadoms. Ačiū labai, ponia pirmininkė, noriu padėkoti kolegoms už pastabas. Aš e, tikrai į kai kurių kolegų mintis atsižvelgsiu, tačiau kaip jau pradžioje minėjau, e, pavyzdžiui, kalbant apie ryšį su vietinė bendruomenė, tiesiog dėl vietos, e, dėl pranešimo apimties ribotumo aš negalėjau įtraukti į savo pranešimą. Kolegė Jakonsari kalbėjo apie tai, kad padėtis Arkties regione keičiasi dėl bendro globalizavimo ir buvo kalbėta apie tai, kad reikia kartu bandyti įveikti klimato kaitos iššūkius. Tačiau aš noriu pasakyti, kad tiek globalizacija, tiek klimato kaita mus verčia glaudžiau bendradarbiauti su Arkties regionu. Aš nenorėjau kalbėti tik apie tą čionykštę vietinę bendruomenę, norėjau kalbėti apie tą bendruomenę, kuri gyvena dabar um, Arkties regione ir kuri kartu su čionykščiais gyventojais pabrėžia, kad jie nenori gyventi muziejuje, nori tvaraus vystimosi, tačiau ne muziejinės aplinkos. Na, o girdėdamas žodį moratoriumas, kalbant apie išteklius, nemanau, kad e, tas moratoriumas e, būtų tai, ko nori vietinė bendruomenė. Kalbant apie žemės ūkį ir galvijų auginimą, pripažįstu, aš neįtraukiau šių pasiūlymų į savo pranešimą. Uh, tai galima dar būtų padaryti, galbūt kalbant apie tvarę vietinių gyventojų ekonomikos plėtrą. Kalbant apie šiaurės dimenciją, apie kurią kalbėjo kolegė Jetenmeki, turiu pasakyti, kad mūsų Arkties regiono politika nėra šiaurės dimensijos papunktis. Šiaurės dimencija apima politiką susijusią visų pirma su Rusija, turint omenyje tą šiaurės slangą vadinamąjį. Tačiau mes ir kalbame apie Arktės langą, o ne Arktės duris. Reikia nepamiršti, būtent šio aspekto, kalbant apie tą šiaurės dimenciją. Šiaurės dimencija tikrai neapima visos Arkties politikos apibriešties. Aišku, neprieštarauju tam, kad e, vietiniai Arkties regiono gyventojai turėtų savo nuolatinę atstovybę čia Briuselėje, tačiau vėlgi čia nereikėtų pamiršti subsidarumo principo. Uh, ir pirmiausia Švedija ir Suomija čia turėtų pasirūpinti šių gyventojų tinkamu atstovavimu. Jokių būdų tokia atstovybė neturėtų būti finansa, finansuojama iš ES biudžeto. Kolegė Liozink kalbėjo apie tų ryšių stoką ar sąsajos nebuvimą. Tačiau aš kaip tik stengiausi atrasti darną tarp įvairiausių aspektų, tarp žvejybos, jūrų transporto, e, klimato kaitos, e, aplinkos apsaugos. Nenorėjau šių aspektų parodyti kaip prieštaros vienas kitam, tačiau, kaip jau minėjau, ieškojau galimos darnos. Mes e, artės regionui galime pasiūlyti bendradarbiauti. Analizuodamas Norvegijos situaciją, galiu pasakyti, kad Norvegija bando suderinti tiek gamtos išteklių gavybos e, politiką su gamtos apsaugos standartais ir mes kaip e, bendradarbiaujantis partneriai galėtume būtent e, su tokia žinia eiti į Arkties regioną, bandydami suderinti tos e, verslo interesus su aplinkos apsaugos poreikiu. Naujus iššūkius turime bandyti įveikti ne tik Arkties regione, turime bendradarbiauti visi bendrai. Ir aš čia pasisakyčiau prieš e, kolegės minėtą moratoriumą gamtos išteklių gavybai. Kalbant apie susitarimas su Arkties regiono valstybėmis, čia vėlgi yra daug suverenių tautų ir būtent suverenios tautos pasisako prieš susitarimą, prieš tokį galimą Arkties susitarimą. Mes šiuo atveju nelabai galime ką pakeisti, galime tik siūlyti, kaip jau minėjau, savo bendradarbiavimą. Kalbant apie saugumo politiką, neturėtume prisišaukti didesnių konfliktų. Rusija ir Norvegija pasirašė svarbų susitarimą, kuris tenkina abi šalis. Aš e, vėlgi dėl riboto mano prane, ribotos mano pranešimo apimties negalėjau įtraukti apskritai visų aspektų. Rusijos ir Norvegijos pasienyje yra šalinamos stroncio baterijų atliekos. Yra ketinimų čia kaupti ir atominės atliekas. Ir tai, ką Rusija bando, ko Rusija bando atsikratyti pasienio zonoje, į tai turėtume reaguoti ir čia ES taip pat galėtų veikti aktyviai. Jei kai kurios valstybės dislokuoja savo karinės pajėgas Arkties regione, mes tikrai negalime joms pasakyti, nedarykite to. Galbūt tarptautinė bendruomenė gali daryti tam tikrą spaudimą atitinkamoms valstybėms, tačiau vėlgi noriu pabrėžti bendradarbiavimo svarbą. Turėtume stengtis e, mažinti galimas įtampas, o ne jas didinti ar aštrinti konfliktus. Kolega Šulc kalbėjo apie godžius Kinijos žvilgsnius į Arkties regioną. Manau, kad e, vėlgi tie interesai susijęs su ir kitomis politikomis ir vėlgi čia mes turėtume teikti konstruktyvius pasiūlymus ir tokiu būdu konstruktyviai veikti esamą situaciją Arkties regione. Aš laukiu jūsų pakeitimų, laukiu ir diskusijų su šešėlinės pranešėjas. Aš tikiuosi, kad mums pavyks suderinti ir sutarti dėl plataus politinio sutarimo. Ačiū. Ačiū, ponai Galeriui. Daugiau Niekas nebenori pasisakyti šio klausimu, taigi priminsiu, kad terminas pateikti pakeitimus yra lapkričio 15 diena, 15 valanda. Toliau diskusijos bus lakryčio 18 dieną. Kitas mūsų darbo atverkės klausimas yra kolegos Trejan Ungurijanų parengto pranešimo projektas dėl ES juodosios jūros strategijos. Jau šių metų rugsėjo 16 dieną nagrinėjome šį klausimą, buvo surinktas viešas klausimas, kur dalyvavo ekspertai, kolegos visi prisidėjo prie bendrų diskusijų. Reikia pabrėžti ES Jodosios jūros strategijos svarbą. Po šių diskusijų mm, pranešėjas parengė strategijos e, pranešimo projektą ir iš karto suteikiu žodį pranešėjui. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad paminėjote viešosius klausimus, kurie tikrai uh, paskatino daug minčių, įkvėpė naujų idėjų. Aš noriu pakalbėti apie savo pranešimo projektą ir pabrėžti, kodėl būtent kalbame apie ES juodosios jūros strategiją. Ir prate, pratesiant diskusijas, palyginčiau strategiją su Arkties regiono strategija. Čia viskas yra daug šilčiau. Taigi, strateginio požiūrio taško, kaip aš ir pradžioje sakiau, Šis pranešimas rengiamas dėl to, kad galvojama apie būtent strateginę situaciją, kaip ji kinta visame Jodosios jūros regione. Pranešimo projektas sudėliotas į dvi aiškės dalis. Visų pirma, yra pristatoma ES veiksmų Jodosios jūros regione dabartinė situacija. Antroji dalis dėmesį sutelkia į pagrindinius pasiūlymus, kaip uh, sustiprinti ES politiką, suaktyvinti ją Jodosios jūros regione, pakeliant ją į aukštesnį lygį, kad tai būtų tikra strategija. Apibendrinsiu argumentus, kodėl reikalinga tikra strate, ES strategija dėl Jodosios jūros e, regiono, kad tai tikrai būtų reali, visapusiška strategija. Visų pirma, Jodosios jūros regionas yra strateginės svarbos ES, ypač Rumunijai ir Bulgarijai įstojus Europos Sąjungą 2007 metais. Visas šis procesas Jodosios jūros regioną pavertė iš dalies Europos Sąjungos vidinės jūros regionu. Manau, kad ES pripažino tą pasikeitimą 2007-2008 pradžioje, kuomet Juodosios jūros sinergija buvo parengta ir pradėta įgyvendinti kaip politikos priemonė, kurią ES numatė šiam regionui. Antras dalykas. Akivaizdu, kad turime dabar įvertinti, kaip Jodosios jūros sinergija įgyvendinama. Ir čia užduotis sudėtinga kadangi mums trūksta tinkamų priemonių įvertinti tą sinergiją, ją pamatuoti, kaip ji realiai buvo įgyvendinta Jodosios jūros regione ir kokį poveikį sukūrė. Taigi mums trūksta tinkamų mm, priemonių užtikrinti stebėseną ir įvertinimą. Todėl ES ir susiduria su tą kritiką, būtent dėl to, kad nėra galimybių e, realiai pamatuoti juodosios jūros energijos įgyvendinimo rezultatus. Būtent todėl esame šioje situacijoje dabar. Tačiau mes bandome kalbėti apie juodosios jūros energijos įgyvendinimą, e, sakydami, kad ji buvo ir yra ribota ir fragmentuota. Aišku, yra pozityvių dalykų, kuriuos davė juodosios jūros sinergija. Daugiausia techninėse sritise, techninių lygmenių. Tačiau įgyvendinimas vis dar atsilieka nuo planų. Tokiose sritise kaip, pavyzdžiui, gera valdysena, saugumas, ypač tose srityse iššūkiai vis dar išlieka svarbus. Manau, kad atsižvelgus į esamą padėtį, turime pripažinti, jog reikalinga ES strategija dėl juodosios jūros. Aišku, reikia pasiremti e, juodosios jūros energijos nuopelnais ir pasiekimais, bet aišku, kad reikia suformuoti daug aiškesnį e, politikos planą. Manau, kad tokio tipo strategija, kaip kalbama šiame pasiūlyme, puikiai integruotusi į makro regionų pasiūlymą kuri, kuris jau leido pasiūlyti panašių pas, strategijų Baltijos jūrai, Dunojaus regionui. Dabar jeigu kalbėtumėm apie politinį planą, visą bazę, uh, čia e, būsima strategija turėtų numatyti integruotą požiūrį į, Balti, į e, Juodąją jūrą, ko mums trūksta, veiksmų planą turėtų numatyti taip pat ir stebėsenos, atsiskaitinimo ir tolesnių priemonių pritaikymo ir numatymo mechanizmus e, tinkamus žmogiškosius ir finansinius išteklius ir taip pat noriu pabrėžti atskirą eilutę juodosios jūros strategijai. Manau, kad tai turi užtikrinti juodosios jūros matomumą, ypač per reguliarius ministrų lygmens susitikimus. Manau, kad reikėtų sugrįžti prie mm, tų principų, kad reikia užtikrinti įtraukti, kad regionas jaustusi autoriumi tų minčių, reikia įtraukti Turkiją ir Rusiją į šį bendarbiavimą prie Jodosios jūros. Ir galiausiai sugrįšiu prie svarbiausio dalyko, apie ką užsiminėjau pradžioje. Manau, kad ES veiksmų Jodosios jūros regione e, tikslai yra dviejopi - saugumas ir energetika. ir atitinkamai mano parengtame projekte siūlomi trys ateities veiksmų prioritetai - saugumas ir gera valdysena, energetika, transportas ir aplinka ir ekonomika bei žmogiškųjų ryšių plėtotė. Jau mano gal pristatymas per ilgas, aišku. Jūs prašėte pristatyti e, šį e, projektą, tačiau noriu apibendrinti jau pabaigai. Du yra pagrindiniai elementai šiame projekte, o aišku, sulaukęs jūsų pasiūlymų, pakeitimų, aš stengsiu praturtinti tą pranešimą. Noriu labai padėkoti kolegoms, taip pat ir už jų būsimus indėlius. Noriu padėkoti uh, Mm, šešėliniams pranešėjams, nuomonių mm, rengėjams ir komisijos atstovams. Ir dabar labai lauksiu jūsų komentarų ir pasisakymų. Speakers. Ačiū, ponas Šulc, kaip šešėlinis pranešėjas. Ja. Ähm, Bericht zur EU-Schwarzmeerstrategie.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 Kolega Kirilov.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 Uh, Peut-être uh, quelques mots d'introduction. Mes bišė iš komisijos. Ačiū pirmininkė, visų pirma, norėčiau pasveikinti mm, pranešėją. Tikrai esminis dokumentas su daug idėjų nukreiptų į ateitį, pasiremiant tuo, ką mes darome dabar. Manau, kad tai yra mm, gera pusiausvyra, kuri leis mm, mums toliau judėti į priekį ir iš tikrųjų kurti kažką naujo, pasiremiant tuo, ką jau turime. Dabar trumpai priminant juodosios jūros sinergiją, reikia pasakyti, kad tai yra tik tai vienas mūsų veiksmų Jodosios jūros regione elementų. Mes turime atitinkamai ryšius, labai gilius, intensyvius ryšius su šio regiono valstybėmis, kas mums yra labai svarbu. Ir Jodosios jūros energija yra vienas iš tokių bendarbiavimo bendrų e, siejančių elementų. Dabar e, neapžvelginėsiu visų pasiūlymų detaliai. Aš manau, kad mes dėl jų padirbėsime žiūrėsime tikrai su didžiuliu susidomėjimu, dėmesiu atskirai ir tikrai Mm, reikia paminėti ir saugumo, ir migracijos klausimus, kurie yra itin aktualūs, kurie atitinkamai atsispindės, manau, ir strategijoje, ir aišku, tuose veiksmuose, kuriuos mes renksime po to jos pagrindu. Dabar gal tik tai, e, kad mano pasisakymas būtų trumpas, porą žodžių reikėtų mm, nenuvertinti vis tik tai to dalyko, kad bus pakankamai sunku įgyveninti numatomus veiksmus tame regione, kuris yra iš iš ties sudėtingas, komplikuotas, aš čia gal per nelik daug nesileisiu visas detalės, kodėl tai yra komplikuotas regionas, bet kalbant apie mūsų požiūrį iki šio momento, tai buvo labiau toks į techninius dalykus orientuotas mažų žingsnelių požiūris ir būtent atliekant įvertinimą akcentuojame regiono komplikuotumą. Ir kalbant apie tą požiūrį, kuris yra būtent e, techninis požiūris, vis tik tai matome, kad, na, niekuomet negali būti garantuotas dėl rezultato. Ir būtent turint omenyje, kad sudėtinga kai kuriuos veiksmus ten įgyvendinti, nors aišku, ES turi aiškius tikslus ir interesus tame regione. Taigi, Mm, galbūt nereikėtų vis tik tai galvoti, kad būtent tai, kad regionas yra sudėtingas, kad tai yra, kad tai yra kliūtis mūsų tikslams įgyveninti. Be abejo, mes keliame savo tikslus ir norime juos įgyveninti. Tam reikalinga labai aiški politinė vizija, politinė strategija ir Europos parlamento vaidmuo čia, žinoma, bus lemiamas. Na ir dar porą paskutinių žodžių pirmininkė, kalbant apie mm, galbūt čia apie paskutinius elementus. Uh, Manau, kad yra ir labai e, tokių praktinių, logistinių elementų, kurie nulems sėkmę. Aišku, kalbame apie politinius dalykus, kalbame apie tai, kad re, to regiono valstybės turėtų jaustis autoriamis tų idėjų, tai yra labai svarbu, bet kalbant ir apie tai, kas arčiau mūsų yra administracinės sąlygos, finansinės sąlygos, jeigu mes norime suvaidinti svarbu vaidmenį tame regione, aišku, reikalinga tam tikrą kainą sumokėti už tai. Uh, turint omenyje, aišku, biudžetinius dalykus, bet taip pat ir administracinius, humanitarinius išteklius. Manau, kad iš tikrųjų e, su šia strategija labai svarbu sukurti naujus lūkesčius ir labai aiškiai apibriežti, ką mes darysime, ką mes ketiname nuveikti tenai. Ir kaip gerbiamas parlamentaras priminė, e, išorės veiksmų tarnybos formavimas būtent leis e, konkrečiai suderinti vis visus politinius prioritetus, sudėlioti juos atitinkamas išvelgiant į situaciją. Ačiū, pirmininkė. Grazie, doktor Bešė, per la sua chiarezza. Dėkuoju, doktor Bešė, kad taip aiškiai pristatėte situaciją. O dabar, manau, vėl galėčiau suteikti žodį pranešėjui, kolegai Ungurijanui, baigiamam žodžiui. Fruitful. Ačiū pirmininkė, diskusijos tikrai labai vaisingos, labai daug gerų minčių išsakyta. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Manau, kad jau turime sutarimą, sutarėme visi, kaip svarbu yra kalbėti apie Jodosios jūros strategiją. Tai nėra Rumunijos, Bulgarijos, Graikijos klausimas, reikalas vien. Jeigu Jodosios jūros klausimas ir buvo kažkada toks, tai jau tikrai nebėra vien tik tai regioninis to regiono klausimas. Tai yra europinė problematika. Uh, europinė tiek teigiama, tiek neigiama prasme. Ir dabar tiksliau, manau, manau kolega Šulcas labai aiškiai išvardijo iššūkius iš saugumo požiūrio taško, iš mm, narkotikų kontrabandos požiūrio taško. Um, ponas Kovačia teisingai, manau, kalbėjo apie irgi vėlgi narkotikus, ginklų kontrabandą pratesiu jo mintis ir kitų kolegų mintis tuo klausimu, kad tikrai e, dvišalių pagrindų sprendimų surasti nebus įmanoma juodosios jūros problemams. Povo, pono Kovačev mintį pasižymėjau, kaip svarbu galvoti apie paieškos ir gelbėjimo jūroje problematiką. Visai neseniai atsimename tragiškus įvykius visai prieš kelis mėnesius Juodojoje jūroje. Pritariu poniai Nikolai, galbūt tikrai netiek daug pasiekta su juodosios jūros sinergija, bet manau, kad daktaras Bišė labai teisingai pasakė, kad juodosios jūros sinergija tai nebuvo atskira politikos rytis su savo strategija, tačiau vis tik tai nereikėtų ir nuvertinti jos svarbos, nes tikrai jie turėjo, jį, e, jį sudarė tam tikrą galimybę mm, iš, išbristi iš įstrigusios situacijos kai kuriais atvejais. Taip pat pasižymėjau pono Kirilov e, svarbės mintis dėl to, kad kuomet Rumunija ir Bulgarija prisijungs prie Šengeno erdvės, juodosios jūros regionas mm, iš tikrųjų suformos nauja problematika, perkelta į visiškai kitą lygmenį, galima bus klausti iš tikrųjų, ar, ar nebus taip kaip su viduržėmio jūros regionu. Toliau, taip, 2008 metų Kievo ministrų susitikimas buvo labai svarbus tais klausimais, taip. Uh, buvo kalbama apie tai, kad reikia iš naujo tą mechanizmą paleisti į darbą. Ponas Prėda taip pat akcentavo šio regiono strateginę svarbą, tą tikrai reikia pabrėžti dar ir dar, manau visi tam pritarėme. Ponas Agėt kalbėjo apie žmogaus teisų problematiką, taip aš pritariu, kad reikėtų apie tos lausimus kalbėti projekte, vėliau jau pranešime. Ir dabar pabaigai dėl e, daktaro Bišė pastabų. Sugryžčiau prie jo analizės, labai geros analizės, kad juodosios jūros regionas turi savo specifiką politinių požiūrių saugumo požiūrių ir iš tikrųjų tai yra sudėtingas klausimas mums bendrai vis, vertinant visus europinius veiksmus. Ir kaip daktaras Bišė pasakė, tikrai dar e, visos problematikos neįveikėm, dar iš, iš to miško neišėjom. Ir aišku, nereikėtų nušluoti kitų aspektų į šoną kaip nereikali, nesvarbių, bet iš tikrųjų ir, ir finansinis klausimas yra labai svarbus. Mes turime užtikrinti savo veiksmų nuoseklumą taip pat ir per finansinę dalį. Tai gal tiek, pirmininkė, ačiū. Grazie. Eh, via... Ačiū. Pakeitimų pateikimo terminas antradienis, lapkričio 16 diena, 12 valanda. Perėsime prie septintojo punkto, tiksliau jis jau buvo išbrauktas, kaip jau minėjau, todėl mūsų šiandienos posėdis, šio ryto posėdis baigsi